paprašyti jūsų pritarti e, šių įgaliojimų galiojimui. Ar kas nors prieštaraujate? Ne, tada patvirtinsime šios įgaliojimus. E, mes sulaukime prašymo e, frakcijai nepriklausančių narių. Šis narių sąrašas bus pateiktas dokumentuose. Jei niekas nepareikš prieštaravimų, tuomet šie prašymai bus patvirtinti. Pagal 74